Aišku, kodėl mes nepripažįstame Kosovo kaip valstybės, tačiau siūlome bevizį režimą. Ačiū. Dijas Demera kalbės tris minutės. Prašau. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš buvau pranešėjęs dėl reglamento, kuriame buvo kalbama apie ES vizų politiką, ten buvo kalbama ir apie bevizio režimo įvedimo sistemą. Todėl aš paprašiau žodžio, norėčiau pakalbėti apie tai, kaip ir kodėl valstybės kaip Kolumbija, Ukraina ir kitos buvo įtraukiamus į tą vadinamą juodąjį sąrašą. Tom šalims buvo būdinga vieną. Jos buvo pirmiausia suverenios valstybės. Pirmojo straipsnio, pirmosios dalies, pirmajame sakinyje prasideda štai kaip. Trečiųjų šalių piliečiai ir taip toliau. Šia, šios dienos diskusijoje mes nekalbame apie savarankišką valstybę, o Kosovą suprantame ir toliau kaip Serbijos provinciją. Provincija, kuri priklauso Serbijos teritorijai. Todėl mes negalime siūlyti laisvo vizo režimų, kad savarankiška e, valstybė Serbija nepatektų į keblę padėtį. 28 aštuonios ES valstybės narės yra ES ir todėl sunku įsivaizduoti tą dalinį bevizio režimo taikymą šitam regionui. Nieko panašaus nebuvo nei Graikijoje, Kiproje, Kipre, Rumunijoje ar dar kitoje valstybėje, kurios nepripažįsta Kosovo nepriklausomybės tiesiog kaip šitos valstybės taikstysis su tokiu mūsų sprendimu, jeigu mes Serbijos provincijos, provinciją paskelbsime teritoriją, kuria yra taikomas bevizis režimas. Ir kaip mes tada žiūrėsime tai nepriklausomai valstybei į akis. Viskas Tai yra pasakyta 539 teisės akte. Dėkoju, Dėsdameras. Yra teikiamos, teikiami du klausimai pagal mirksmosios kortelės principą. Ar priimsite? Esu tik, sutiksite. Pirmiausia žodis poniai Veržet. Prašom klausti. Pone Dėsdemera, Mes puikiai pažįstam vienas kitą, kartu dirbame ir žinau, kad jūs esate puikus teisininkas. Ar galėčiau jūsų paklausti, ar žinote, kad tos penkios jūsų paminėtos valstybės sutiko su tuo, kad e, būtų liberalizuotas vizų režimas, nepaisant e, to, ar pripažintas yra Kosovas ar ne. O aš manau, kad jūs taip pat e, atsižvelgite tai, ką sako jungtinės tautos ir, ir žinote, kas yra tautų apsisprendimo teisė. Dėkoju. atsakymas. Dėkoju, ponė Verdžiatų, už klausimą. Aš taip pat apie jūs ir jūsų darbą su pačios geriausios nuomonės, tačiau nesate gerai informuota. Tos penkios valstybės narios nedavė savo sutikimo, nes negali jo duoti. Penkios valstybės narės negali iš dalies E, sutikti e, taikyti susitarimą ir tas susitarimas būtų taikomas tik tai vienos valstybės provincijai. Dėkoju. Ačiū. O dabar žodis kolegiai Fajon. Prašau. Mielas Augustinai, aš taip pat su jumis esu puikiai bendradarbiausiu. Jūs esate puikus teisinių klausimų ekspertas. Ir mano klausimas būtų štai koks. Aš su visais uh, tų penkių valstybių atstovais, kurie nepripažįsta Kosovo užmeskiau e, ryšius. Mano kolega yra teisus, yra kalbam apie kelionės dokumentus. Sutariama dėl vizų e, režimo liberalizavimo. Ar žinote, kad 2009 metais mes susitarėme dėl vizų liberalizavimo Taivanui, nepaisant to, kad Taivanas nepripažįstamas kaip atskira valstybė? Dėkui. Senora. Pone Fajon. Aš taip pat gerbiu jūsų darbą, vertinu bendradarbiavimą su jumis, nes esame bendradarbiavę daug. Atsakymas būtų panašus į tai, ką sakiau poniai Veržė. Vienas dalykas yra palengvinti kelionės dokumentų išdavimą. Ir kitas dalykas yra tas klausimas, kurį aptarėme, kaip galime išduoti kelionės dokumentus, kai tarptautinių santykių lygmenyje e, ši teritorija nelaikoma suverenė valstybė. Noriu dar kartą pasakyti, kad teisiškai vertin, vertinant E, būtina, kad tartotinės bendruomenės narės e, pripažintų tą valstybę. Mes be, to, be kita ko kalbame apie 28 ES valstybės narės, ne apie 23. Tad juridiškai neįmanoma būtų to susitarimo taikyti visoms valstybėms. Būtent dėl to ir sakau, kad tos penkios valstybės yra uh, paskelbusios, kad nepritars tam reglamentui, kadangi jos nepripažįsta Serbijos provincijos valstybę. Taip yra Kosovo atveju. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. O dabar pusantros minutės kolegai Mamikins. Prašau. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, vizų liberalizavimo tendencijos prasidėjo praėjusį dešimtmetį Balkanų valstybės beveik visos galėjo pasinaudoti tą privilegiją. Mes galime galvoti, ką norime e, apie šią šalį, bet mūsų nesutarimų įkaitai neturėtų būti. Daugiau negu kam nors kitam nuo pat procesų pradžios, nuo Salonikų aukščiausių lygio susitikimo šiai valstybei reikia e, vizų liberalizavimo tvarkos. E, Mes 95 kriterijus pateikėme Kosovui. Jie pasiekė juos, įgyvendino. Tad ar galima sakyti, kad net įgyvendusius kriterijus negausi teisės, dėl kurios stengiasi? Mes turime tiesiog laikyti savo pažadų. 85 procentai Kosovo gyventojų pasisako už jų šalies narystę ES. Ir aš manau, kad dabar jau galime tą šalį laikyti būsimą ES nare ir manyčiau, kad tai bus viena iš proeuropotiškiausių valstybių vakarų Balkanuose. Ir aš norėčiau, kad mes nekalbėtume daugiau apie tai, kaip neteisingai traktuojamas Kosovas ir kaip nevertinamos jo pastangos. Daug už ką turėtume atsiprašyti Kosovo. Aš norėčiau pasakyti, kad Kolegė Fajon dėjo didelės pastangas spręsdama šį klausimą ir noriu jai už jos pastangas padėkoti. Dėkoju, mielas kolega, sako pirmininkas, o dabar kalbės kolega Tomasič. Minutė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Liberalizuoti vizas, tai būtų aišku signalas uh, E, valstybei šiai ir jos partneriams. Aš manau, kad dviveidiška yra kalbėti apie europinę perspektyvą Kosovui ir kalbėti tuo pat metu apie vizas jos piliečiams. Jei politinės priežas yra dar dvivaidiškesnės, e, Kosovas juk įgyvendino visus kriterijus Mums tai buvo svarbu, tai buvo padaryta ir jeigu įgyvendinta, kai trečioji šalis tuos kriterijus įgyvendino, kliūčių jai nebeturėtų būti. Kalbant apie Kosovo, turėtume pasakyti, kad kalbame taip pat ir apie tarptautinę situaciją tos šalies. Yra valstybių, kurios nepripažįsta Kosovo, bet patinkams ar ne, tai yra valstybė. Tad mūsų atsakomybė yra padėti šiai draugiškai šaliai pasiekti to pripažinimo. Nustokime elgtis dviveidiškai ir nustokime taikyti dviejopus kriterijus. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, turime klausimo kalminosios kortelės procedūrą. Kolega Rubik nori klausyti, ar primsite klausimą? kolegos. Prašom, gerbiamas. E, ponas Rubik nori klausti, ar primsite klausimą pagal ministros kortelės procedūrą? Taip, prašom klausti. E, e, Dėkuoju. Manyčiau, labai svarbu vertinti pagal tai, ar kriterijai yra įgyvendinti. Atrodo, kad būtent taip ir yra. Ir koks bevizio režimo santykis su teisė būti kitoje valstybėje. Aš manyčiau, kad e, į tai reikia atkreipti dėmesį ir suteikti tokią galimybę. Kolega, ovo, o, ja mislim da se ovdje radi o politikanstvu. Puno države koje... Mielas kolega, aš manau, kad e, mes e, tai traktuojame per politinę prizmę. Yra valstybių, kuriuose buvo aukštesnis susikalstamumo lygis ir vis dėlto mes liberalizavome e, vizų režimą. Tai buvo dėl politinių priežasčių. Dėkoju. Dabar e, žodis e, ponui Selimovič, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šioje diskusijoje aš nesuprantu vieno dalyko. Mes kritikuojame kai kurias valstybės, kad nėra tenkinami reikalavimai. Tačiau Kosovo atveju mes elgiamės e, nesažiningai. Mes apibrėžėme tam tikras sąlygas, kurias turi tenkinti Kosovas. Tai yra išdėstyta labai aiškiai. Ir tie reikalavimai taip pat buvo suformuoluoti kartu ir tų valstybių, kurios nepripažįsta Kosovo nepriklausomybės ir valstybingumo. Kosovas tenkina tuos reikalavimus. Dabar mes turime į tai reaguoti, tačiau mes niekaip nereaguojame. Ir tai uh, pakerta pasitikėjimą mumis. Juk Kosovai buvo pateiktos visos įmanomos e, sąlygos. Ji, dabar tos sąlygos yra tenkinamos ir mes turime padaryti tai, ką mes privalome dabar padaryti ir turime liberalizuoti vizų režimą Kosovo piliečiams, todėl kad jeigu to nepadarysime, dėl to nukentės pasitikėjimas ES. Dėkuoju. Dabar e, žodis poniai Bild. Vieną minutę. N frakcija. Taip, čia yra atvira žaizda. Pane pranešėja nori, kad e, e, būtų liberalizuojamas vizų režimas su Kosovu. Tačiau kaip mes galime dabar sakyti, kad Kosovas vertas to, tačiau Kosovas pastaruoju metu žaidė su ugnimi. Ką reiškia 100 procentų muito tarifai importuojamams iš Serbijos prekiams arba, e, sakykime, e, pagrindinių sutarčių pažeidimai. Taip pat, e, kodėl mes neatsižvelgiame į serbų mažumos padėtį, taip pat kodėl neatsižvelgiame į tai, kad įsipareigojimai savivaldybių lygių serbų mažumos atžvilgių yra nevykdomi. Kosovas tolsta nuo Europos narystės perspektyvos ir iš esmės tai yra bankrutavusi valstybė Europos e, viduryje. Dėkoju, pane pirmininkė. Dabar žodis. E, Mandel. Ačiū, pirmininkė, gerbami kolegos. Aš taip pat e, pritariu beviziam režimui Kosovui. Kadangi mes už tai balsavome parlamente, dabar laikas e, tarybai vykdyti savo pažadus. Tuo labiau, kad buvo suformuluoti kriterijai ir Kosovas juos puikiai įgyvendinimo. Iš tikrųjų, e, šią šešios valstybės šiame regione ir tik tai vienos valstybės piliečiai neturi galimybės laisvai keliauti. Tokią galimybę turime suteikti ir Kosovo piliečiams, žinoma, ten reikia kovoti su korupcija, organizuotų nusikalstamumu, stiprinti demokratiją, tačiau mes turime padėti jiems kurti darbo vietas, e, stiprinti švietimą ir e, leisti jiems patiems pasirinkti, ar jie mokysis savo šalyje, dirbs kitoje valstybėje ar keliausi. Tai yra bevizio režimo esmė ir aš džiaugiuosi, kad parlamentas palaiko šią bevizio režimo idėją Kosovo adresu. Ačiū ponui Mandel. Dabar kalbės Picula, 1 minutė 30. Ačiū pirmininkė. Bevizis režimas buvo numatytas dar 2012 metais šio regiono valstybėms. 16 metais Kosovas įvykdė visus reikalavimus, po to netgi ir du pagrindinius. Ir tai buvo konstatuota praėjusiais metais, tačiau niekas nepasikeitė. Izol... Kosovo piliečiai jaučiasi dar labiau nusivylę ir izoliuoti. Ir šitas jausmas dar labiau stiprėja. Nepriklausomai nuo to, kad uh, su Serbija buvo pasirašytas muitų susitarimas. Iš tikrųjų šita situacija yra netenkinama. ES turi veikti nuosekliai ir vadovautis savo teisės principais. Iš tikrųjų negalima numatyti papildomų sąlygų iš, išskyrus teisinius uh, argumentus. Kosovo negalima traktuoti kitaip negu kitų vakarų Balkanų valstybių. Kolumbija, vieną minutę. Dėkoju, ponė Pėminkė. Šiandien dar penkios ES valstybės narės e, atsisako pripažinti Kosovą kaip valstybę. E, nes Kosovo nepriklausomybė yra tik tai barbariškų bombardavimų pasiekmė, kurios patyrė Serbija prieš 20 metų. Ir taip pat e, dar ta e, e, neprisodrintų urano problema. Taigi dabar tas vizų liberalizavimas, bevizis režimas būtų žingsnis įsijungti Europos Sąjungo kosui. Mes formaliai atmetame tokią galimybę. Jūs kalbate apie kriterijus. Uh, E, o aš norėčiau paminėti vieną tokį kriterijų, kaip Kosovo vyriausybė elgesi su žmogaus teisėmis. Mums nereikia ES tokios valstybės, pseudo valstybės, kuri islamizuota ir mafinė valstybė, kuri, e, pasak Amerikos e, saugumo departamento, atlieka įvairią institucinę uh, diskriminacija tiek e, socialinių paslaugų srityje, tiek eilėje kitų. Taip pat Kosovo serbams draudžiama e, išpažinti krikščionišką tikėjimą. Taigi, kaip juos į autorę šio pranešimo, noriu pasakyti, kad jos žygis nėra norima linkme. Tuo nesiekiama sutaikyti buvusios Jugoslavijos tautų. Tos, tos visos šalis mums yra draugiškos ir mes norėtume jų susitaikymą. Ačiū. Dėkuoju kolegoms. Norėčiau, e, kad laikytumėtės kalbėjimo laiko. Jeigu viršijate 20 sekundžių, tai yra pakankamai daug. Antraip turėsiu jūs apriboti. Dabar e, ponė Vord, pusantros minutės. Jau senai laikas, kad ES ir ypač e, valstybės narės ištesėtų savo pažadą ir įsipareigojimą liberalizuoti vizų režimą su Kosovu. Kosovas yra jauna valstybė, jinai e, dėjo labai daug pastangų po laikotarpio, kuomet buvo daug e, smurto, etninių pagrindų, darydama pažangą. Ir iš tikrųjų mes matome, kad nėra taikomi vienodi standartai. Dėl politinių priežasčių Ukrainai, pavyzdžiui, buvo labai greitai suteiktas bevizis režimas, to tarpu Kosovoj tai nedaroma ir tai yra neteisinga. Mes turime atsižvelgti į Kosovo visuomenės padėtį šios šalies piliečiai nori dalyvauti Europos projekte, bevizis režimas būtų naudingas įmonėms ir piliečiams ir dabar mes siunčiame neteisingą signalą. E, Kosovo jaunimas yra nusivylęs, jis jaučiasi, jog lieka už borto ES ir jiems Europos taikos projektas atrodo kažkokia e, abstrakcija vis, vis labiau. E, nykstančiais kontūrais. Aš e, kaip e, Junktinės karalystės parlamento e, narė galiu pasakyti, jog mano rinkiminėje apygardoje gyvena Kosovos, Kosovo kilmės piliečių. Aš žinau, kad jie yra karo pabėgėliai ir kad jie yra prisidėję prie mūsų visuomenės gyvenimo. Mes turėtume jiems suteikti vienodas galimybės palyginus su kitais. Jeigu to nedarome, tai gėda mums. Pone Vord, yra melinos kartelės klausimas, pono Sožnėts. Ar sutinkate atsakyti į jį? Aš atsisakau diskutuoti su rasistais ir moterų nekenčiančiais asmenimis. Todėl aš atsisakau atsakyti jo klausimą. Žodis e, ponui Sožnėts dėl posėdžio tvarkos. Aš norėčiau, kad būtų atliktas tyrimas, kad būtų išsiaiškinta, ar galima taip vadinti parlamento narius rasistais ir visai kitaip e ovviamente le faremo sapere la risposta di quanto lei ha eh, sottolineato. Žinoma, e, pirmininkas atsižvelgs jūsų pastabą. O dabar spontaniški pasisakymai. Žodžio prašo tik tai ponas Svicer. Pone Svicer. Ačiū. Iš tikrųjų, pats laikas atšaukti vizų režimą Kosovo piliečiams. Labai gaila, kad kai kurie parlamentarai kalba apie Kosovą kaip Serbijos provinciją. Tai yra pripažinta valstybė ir todėl labai apmaudu, kad dėl vidaus politinių priežasčių yra atsisakoma suteikti bevizį režimą Kosovui, nors pastarasis įvykdė visus reikalavimas, išsprendė netgi problemą susijusią su uh, sienų demarkavimu ir taip pat e, nors Kosovas kovoja su organizuotu nusikalstamumu. E, šita plenarnė sesija turėtų būti suprasta kaip spaudimo priemonė kai kuriams valstybėms, kurios atsisako suteikti bevizį režimą uh, Kosovui. Aš tiesiog e, apgalėstauju dėl to šalies jaunų piliečių, kurie norėtų keliauti laisvai po Europą, kurie pritarė europiniai idėjai ir iš tikrųjų reikia daryti toliau spaudimą Europos ministrų tarybai ir suteikti tokią galimybę Kosovo piliečiams. Aš norėčiau priminti kolegoms, kad per spontaniškus pasisakymus netaikomas mirinosios kortelės principas. Dabar žodis komisarui Avramopulos. Kolegos, aš norėčiau padėkoti už šią įdomią diskusiją. Man labai malonu, kad Europos parlamentas supranta, kaip svarbu pasistumėti į priekį sprendžiant šitą problemą. Juk mes turime būti ne tik tai sąžiningi Kosovo adresu jo vyriausybės ir piliečių atžvilgių. Mums reikia pripažinti jų pastangas. Juk mes čia kartu kalbame ir apie stalubą, ir saugumą visame regione. Negalime nematyti platesnio vaizdo, kuris turi būti matomas. Taip pat reikia matyti viso regiono europinę perspektyvą. Iš tikrųjų, visas valstybės reikia artinti prie ES ir, ir stipriau, glaudžiau bendradarbiauti. Iš tikrųjų, kiekviena valstybė norėtų pasiekti finišo liniją kuo greičiau, o Kosove gyvena europietiškai nusiteikę piliečiai ir jų negalime stabdyti arba netgi nukreipti eiti visai priešingą kryptimį. Man labai gaila, kad nepavyko susitarti šiuo klausimu šios kadencijos metu. Aš tikiuosi, kad tai bus padaryta kitos kadencijos artimiausių metų. Dėkoju gerbiamam komisarui. Dabar žodis pranešėjai Taniai Fajon. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems už paramą, dėkoju šešėliniams pranešėjams, kolegoms, kurie mano, kad Kosovas nusipelno bevizio režimo, dėkoju ir komisijai. Ir ar tokių, kurie abejoja, kadangi neva valstybė nėra pripažinta. Tačiau tai neturi nieko bendro su uh, bevizių režimu, kadangi reikia pripažinti e, kelionės dokumentus. Tai labai svarbu jauniems piliečiams, turistams, kad e, nestiprėtų radikalizavimosi procesai. Dar kartą noriu pasakyti, kad Kosovas įgyvenino visus reikalavimus, kuriuos suformulavo komisija, gal netgi geriau negu kitos vakarų Balka, regiono Balkanų, Balkanų regiono valstybės. Jeigu šiandien pasakytume, kad Kosovas neįvykdė reikalavimų, tai mes meluotume ir būtume neatsakingi. O dabar valstybės narės turi vadovauti sutarčių nuostatomis ir uh, priimti šitą sprendimą balsų daugumą, kadangi vieningo sprendimo taryboje nereikia šiuo klausimu. Rytoj mes balsuosime dėl pirmojo svarstymo rezultato, tačiau tas balsavimas nebus galutinis. Tačiau tai bus svarbus balsavimas, kadangi mes dar kartą parodysime valstybėms narėms, kad mes esame pasirengę, mes vykdome savo pažadus ir norime, kad mumis tikėtų. Me, mums rūpi jauni žmonės, jaunos šeimos, jauna šeim, šalis, kuri negali ir toliau likti izoliuota. Hvala, grazie mille, cara kolega, la diskusione. Dėkuoju. Gerbimai kolegai, diskusija e, šio klausimu baigta, balsuojama bus rytoj. Dabar pagal dabar potvarkę turime nagrinėti Vladimiro Mankos pranešimą 220 finansinių metų įplaukų ir išlaidų samatos. Pirmas skirsnis Europos parlamentas. I servizi mi segnalano che non è presente in questo momento. Man buvo pranešta, jog ponas Manka dar netėjęs į mūsų salę, tad aš perdodu žodį ponui Rybik iš EPP e frakcijos trejoms minutėms. Okay, yes, Manka is the first one, but he's not here with us, <laughs> unfortunately. So, dear Mr. President. Uh, Pono Mankos dėja nėra su mumis. Pirmininkė, Šiandien vyksta diskusijos dėl parlamento biudžeto įvykdymo. Tačiau mes kol kas nežinome, kas mūsų laukia per kitas 48 valandas, turiu omenyje breksitą, tačiau vis dėlto biudžetą reikia renkti, turint omenyje kietą išėjimą arba chaotišką išėjimą. Ar galbūt galvojant, kad Junktinės karalystės atstovai vis dėlto liks parlamente? Su Europos parlamento prezidiumu dėrėjumėsi dėl sutaupimo. 18 milijonų sumažinome išlaidas ir su generaliniu sekretoriu pavyko susitarti. Todėl, galvojant apie rinkimus, turėtume skirti daug pastangų kovodami su melagingomis naujienomis. Yra ketinama įsteigti atskirą grupę, rinkti faktus, argumentus ir pasinaudoti bičiulių uh, peržiūrą ir parengti labai aišku skaidrų pranešimą. Parlamentarų statuto nuostatų ir toliau reikėtų laikytis, todėl mes manome, kad tai, kas pagal pensijų fondo reikalavimus yra privaloma, mes turime to laikytis ir man visiškai nepatinka uh, E, prezidiumo sprendimas imtis kokiu nors priešingų žingsnių. Kita vertus, juk svarbu ir toliau biurų išmoką reikėtų, kad biurų išmoką reikėtų vertinti kaip išmoką. Tiesiog manau, kad tos išmokos yra susijusios su daug darbuotojų, tačiau čia yra per daug e, biurokratijos, kadangi reikia pagrysti visas e, išlaidas ir kiekvieno atsakingo parlamentaro reikalaujama ataskaitų. Žinoma, jeigu breksitas, kietasis breksitas įvyktų, tai vis dėlto e, e, reikės imtis tam tikrų korektūrų, kadangi pasikeis parlamentarų skaičius. Grįžtant prie lyčių lygybės principo užtikrinimo, reikėtų pasakyti, kad asistentės ir padėjėjos negali būti apmokamos skirtingai, todėl parlamentas turi rodyti pavyzdį medicinos tarnyba taip pat turėtų išsaugoti savo vaidmenį, bet to ir stažuotojai turėtų gauti atitinkamą finansavimą. Ir galiausiai delegacijos oficialioms misijoms gauna pakankamai finansavimo, tačiau manyčiau, kad reikėtų apsispręsti, ką į misijas verta pasiimti, kolegas, vertėjus ar panašiai. Ir tada sutaupysime taip pat papildomai lėšų. Um, Dėkuoju. Dabar žodis šešioms minutėms uh, pranešėjai ponui Manka. Yes. Ďakujem vám, pani predsednička, za flexibilitu a za ústretovosť Važinė koleginė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už lankstumą. Komet mes rengiame ES biudžetą, tai turime daugiausiai dėmesio skirti ES parlamento pagrindiniam darbui ir numatyti optimaliai būtinus išteklius, kad būtų vykdoma teisėkoros veikla. Prieš dešimt metų aš e, jau buvau pranešėjęs dėl e, bendrojo biudžeto ir dabar vėl esu pranešėjęs šituo klausimu. E, žinome, kad dėl netinkamo planavimo ir komunikacijos vertimo biudžetas nebuvo tinkamai panaudotas, vertimo raštu biudžetas ir nebuvo e, panaudoti visi vidiniai ištekliai. Mes e, paskui sutaupėme apie 10 milijonų eurų per metus vertimo e, sektoriuje. Dabar padėtis yra gerokai pagerėjusi, tačiau ir dabar turime skirti didelį dėmesį bendradarbiavimui tarp institucijų šituo klausimu. Manau, kad dar yra įmanoma e, sutaupyti e, lėšų. E, Mes e, turime galvoti apie ekonomikos saugimą, apie geresnį pragyvenimo lygį piliečių. Kalbant apie asistentus, jie nesenai patekė komisijai žodinį klausimą, todėl kad e, kai kurios e, žiniasklaidos priemonės minėjo kai kurios parlamento narius, e, kurie buvo traktuojami kaip e, labai aktyvus. Ir e, aš turiu konstatuoti, ja, kad daugeliu atveju šitų klausimų aut Toriams buvo pasakyta, jog jų klausimai nebuvo pakankamai tiksliai suformuluoti ar nebuvo visais atvejais prasmingi, net jeigu jie ir buvo e, pateikti neturint e, jokių e, nesatningų kėslų. Sep... Aš taip pat e, norėčiau padėkoti biudžeto komiteto nariams, e, kurių e, dauguma pirmadienį palaikė e, pasiūlymą dėl e, žodinio balsavimo. Vertėjai taip pat nebe turės versti pasisakymą į visas, į, į visas kalbas tais atvejais, kuomet pasisakymai yra skirti tik tai valstybėse esantiems klausytojams. Tai sumažins administracinės išlaidas, taip pat mes sumažinsime e, tarnautojų išla, kelionės išlaidas, kuomet jie turi važinėti tarp Strasbūro ir e, Luksemburgo ir Briuselio. Dažniau bus naudojamos videokonferencijos. Kartais nepakankamai yra užtikrinamos socialinės teisės ir teisės į pensiją. Mes manome, kad e, stažuotojams deramai turi būti atlyginama, kuomet e, jie atlieka stažuotės Europos parlamente. E, taip pat gali būti moralinio, moralinių nuostolių dėl priekabiavimo, fizinio ar kitokio priekabiavimo. E, Džiaugiuosi, kad mes e, pasiekėme sutarimą šitais klausimais ir mes e, beveik pasiekėme numatytus tikslus daugeliu aspektų. Aš tikiuosi, kad e, kitos kadencijos kolegos toliau tes mūsų mm, darbą ir aš manau, kad jeigu uh, jungtinė, priklausomai nuo to, ar jungtinė karalystė išeis iš ES tvarkingai pagal susitarimą ar ne, atitinkamai turi būti pakoreguotas e, biudžetas, kalbant apie melagingą žinias ir melagingą informaciją. Mes turime e, turėti galimybę piliečiams pateikti tikrą informaciją apie Europos projektą. Mes e, taip pat e, E, užtikrinome, kad parlamentariumas veiks įvairiose valstybėse narėse ir bus akcentuojami parlamento veiklos konkretus rezultatai. E, Tikslinė publika bus mokiniai mokyklų. Aš e, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, padėkoti taip pat visiems bendradarbėms kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo. Kartais mums tekdavo dirbti labai intensyviai, kartais savaitgaliais. Tačiau daug kolegų labai noriai dirbo, tarp jų buvo daug savanorių, kai kurie iš jų beje po gegužės rinkimo nebesugrįž į parlamentą. Aš norėčiau dar kartą e, padėkoti kolegoms po 15 metų parlamente. Aš pristatau savo e, paskutinį pranešimą. Tai e, buvo iš tikrųjų didelė garbė man dalyvauti Europos projektų statyboje kartu su jumis. Pirmininkė, linkime jums ko geriausios kloties. Dabar ponė Gardiebal Rubel. Dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti poną Manką atlikusi puikų darbą, kad būtų galima pateikti Europos parlamento pajamų ir išlaidų samatą. Šios kadencijos metu tai bus svarbus klausimas. Manau, kad atėjo laikas e, aptarti, kas buvo nuveikta. Penkis metus mes labai atsargiai elgėmės su biudžetu, jį didinom labai lengvai, atsižvelgdami į infliaciją ir mes taikėmės prie naujų aplinkybių. Pavyzdžiui, prireikė stiprinti mūsų pastatų saugumą, kovoti su e, melaginga informacija ir teko prisitaikyti prie naujos ES situacijos, kai liksime nebe 28, o 27 nariai. Taigi biudžetas turi būti naudojamas labai taupiai e, ir didžiausias dėmesys turi būti skiriamas mūsų svarbiausiam tikslui teisėkūros darbui. Čia turime vaidinti pavyzdinį vaidmenį. 2000 13-aisiais intergrupė jaunimo reikalams pradėjo kampaniją, prašydama Europos parlamento mokėti stažuotojams sąžiningą darbo užmokestį. Penkių metų tam prireikė, bet mums pavyko. Kova su seksualiniu ir profesiniu persekiojimu taip pat yra ilgalaikis dalykas. E, įsitraukus daugeliu deputatų iš šių reikalų sprendimą buvo galima e, priimti eilę priemonių, kurių tikslas yra padėti efektyviau kovoti už lygybę tarp vyrų ir moterų. Mes e, nekalbame apie tai, kad reikėtų rinktis tarp balsavimo teisės ir, pavyzdžiui, motinystės atostogų ar tėvystės atostogų. Mes turime turėti galimybę balsuoti sąžiningai, kad mūsų par, ir e, pasitelkiant tam tikras priemonės, kad mūsų parlamentas pagaliau pasitelktų šilaikinės priemonės. Žodis kolegai Kudžmuk. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat EKR frakcijos vardu pakalbėti Europos parlamento biudžetą bendros finansinės programos kontekste. Iš tikrųjų labai svarbu tinkamai sudaryti biudžetą ir e, atsižvelgti į infliacijos uh, padidėjimą, o tai reiškia, kad numatomas 4,3 procentų padidėjimas biudžetui apskritai. Kita vertus, juk mes su Indonezija, Etijopija stengiame plėtoti diplomatinius santykius ir tam taip pat prireiks papildomo finansavimo. Šimtas keturiolika milijardų būtų sutaupyta, jeigu parlamentas galutai apsispręstų dėl vienos būstinės. Kita vertus, reikia atsižvelgti ir į asistentų, akredituotų asistentų socialinius, mm, socialinės reikmes. Reikėtų peržiūrėti savanoriško pensijų fondo veiklos nuostatas ir atsižvelgti į tuos siūlymus, kuriuos pateikė prezidiumas. Ačiū. Jete Mekį, dvi minutės. Gerbiama pirmininkė, jeigu mes iš kitų reikalaujame taupyti, tai turime pirmiausia parodyti pavyzdį patys. Tačiau kol kas taip nėra Mūsų biudžetas yra per didelis, nors e, numatytos ir taupimo priemonės. Reikia daugiau skaidrumo ir reikia dar daugiau sutaupyti. Taip pat norėčiau paminėti dar vieną svarbų aspektą. Pastatų politika neturėtų būti finansuojama iš kitų biudžeto eilučių. Atrodo, kad kitos eilutės, finansavimo eilutės yra suformuluotos per daug dosniai ir todėl numatyta iš jų paimti lėšų pastatų rekonstravimui. Aš manyčiau, kad pastatų valdymas ir rekonstravimas turėtų būti uh, finansuojamas iš atskiros eilutės. Personalo kaštai. Jie sudaro beveik 6 procentus viso biudžeto. Žinoma, yra atsižvelgiama ir į indeksavimą. Kaip ten būtų, 6 procentai yra labai daug. Galbūt yra įtraukti ir nauji etatai, bet uh, sprendimai dėl naujų etatų nėra skelbiami, jie yra neskaidrus. Aš norėčiau padėkoti ponui Manka už puikų malonų bendradarbiavimą. Lygiai taip pat malonu dirbti buvo ir su kitais pranešėjais. Ir mano šis pasisakymas, ko gero, bus paskutinis kadangi aš nebedalyvausiu kitos kadencijos parlamento rinkimuose. Begdama norėčiau pasakyti, kad taupimas atvirumas, labai svarbus dalykai. Kitaip mūsų laukia niūrios perspektyvos. Ačiū. Dėkojame Jums kuo geriausios sėkmės ateityje. O dabar pusantros minutės kalbės ponė Trupel. Labas vakaras, pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš karto norėčiau pratesti jėtinėki mintį ir pasakyti, kad ir mums skaidrumas ir ryštas taupyti yra labai svarbus aspektai diskutuojant apie parlamento biudžetą. Žinoma, biudžetas turi būti toks, kad parlamentas galėtų sėkmingai dirbti, reikia numatyti pakankamai lėšų. Ir parlamentas visuomet siekia 2 procentų, kad visiems galėtų parodyti ir pasakyti, kad norėtume dirbti ne savo interesų labui, o piliečių ir jiems siūlomų programų labui. Taigi biudžetas turi leisti mums pakankamai sėkmingai dirbti ir jis turi užtikrinti pusiausvyrą tarp frakcijų interesų, parlamentarų poreikių ir taip pat administracijos poreikių. Aš taip pat manau, kad bet kokius lūkesčius formuodamas parlamentas vis dėlto, kai verčiant nereikia kai kurių kalbų, būtų galima jų atsisakyti ir taip sutaupinama pakankamai daug lėšų. Iš tikrųjų, delegacijų vadovai turėtų apsiriboti tuo delegacijų narių skaičiumi, koks yra būtinas. Taigi yra įvairiausių sutaupimo galimybių ir kita vertus mums reikia pakankamai lėšų, kad galėtume sėkmingai dirbti. The... Dėkoju. Kolegos jėgas nėra, tai žodis kolegai Uoliai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, demokratija turi savo kainą. Tačiau problema yra ne šios sąnaudos. E, problema, yra, problema kyla dėl švaistimo. Per pastaruosius e, penkerius metus parlamente mes matėme, kad švaistimo yra daug ir kad e, tas švaistimai susiję su Europos partijų veikla, jų bendra suma sudaro virš 300 milijonų eurų. E, ir e, e, e, biudžetas nuo milijardo 700 e, kyla iki 2 milijardų ir e, kitais metais, turint omenyje, kad e, bus apie 150 parlamento narių mažiau, E, dėl breksito Europos parlamentas turi taip pat e, galvoti apie racionalesnį išteklių naudojimą ir mažesnį švaistimą. Pone, pana Selasan, dvi, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos parlamento skirsnis biudžete 20 finansinių metų. Kaip matome, įrašyta suma yra 2 milijardai eurų, tad yra padidėjimas palyginus su e, praeitimi ir pakankamai didelis ir e, padidėjimas tik tai dėl tuščių kalbų apie pridėtą Europos, e, papildomą Europos vertę. E, Mes e, žinome, kad e, kūriamos vairios struktūros, kurios užsima ES propagandos e, sklaida ir patalpos kainuoja labai brangiai. ES mano, kad sukurs laimę su kai kuriomis musulmoniškomis valstybėmis, tačiau islamas yra nesuderinamas su ES laisvėmis. Žinome, tai iš savo kovų, kurias kovojame su islamu. Kodėl e, Europos e, parlamento narių atlyginimai nepadidinami 15 procentų? Kodėl nesumažinami jų atlyginimai 15 procentų? Ir Kodėl nekalbame apie tai, kad Europos parlamento narių didžiulės pensijos Europos mokesčių mokėtojams kainuoja labai brangiai. Mūsų darbuotojai vyksta į komandiruotės į Afriką, Aziją ir kitur. Dabar yra priešrinkiminis laikotarpis ir jau atėjo laikas, kad mūsų piliečiai nubaustų politinį elitą ir imtųsi valymo darbų. Ponas Fernandiš, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Jūs. Taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją už puikiai atliktą darbą. Ir už darbą dabar ir apskritai šiame parlamente. Parengti biudžetą Europos parlamento yra visada labai sudėtinga. Dar sudėtingiau tai yra tais metais, kai vyksta rinkimai, nes, ring, nes pakeitimų kad ir nelabai teisėtų vis atsiranda ir atsiranda. Taigi dar kartą sveikinu Vladimirą Manką, mūsų pranešėją, ir visus šešėlinius pranešėjus, kurie dalyvavo šiame procese. EPP visada pasisakė už tikslumą ir skaidrumą. Tačiau kartu su šiais dalykais e, turi būti numatytos ir reikiamos priemonės, kad mums pavyktų kokybiškai dirbti teisėkuros darbą, turėti blogus teisės aktus, E, reiškia, kad tai gali labai brangiai kainuoti ES piliečiams. Mes atlikome didžiulį darbą Europos parlamente, darbą, kuris reikalauja geros paslaugų kokybės, puikios kvalifikacijos Europos parlamento darbuotojų, o jų kvalifikacija yra puikia ir patys e, darbuotojai dirbantis čia yra tikrai puikūs. Tad mūsų tikslas yra be abejo sumažinti išlaidas tiek, kiek tai įmanoma, bet jos neturi uh, E, pakengti tokioms vertybėms, pavyzdžiui, kaip daugia kalbystė. Nes ir toliau reikėtų, kad kiekvienas galėtų čia, Europos parlamente, kalbėti savo kalbą. Būtina, kad būtų užtikrintas vertimas žodžiu, vertimas raštu. Mes šioje srityje galime be abejo sutaupyti, tai jau ir padaryta buvo, tačiau neturime sukelti pavojaus daugia kalbystės principo taikymui Europos parlamente. Akivaizdu, kad jeigu turima tokia institucija kaip Europos namai, jeigu biurai veikia parlamentarų valstybėse narėse, visa tai kainuoja. Tačiau kita vertus tai yra ir būdas padėti tiems, kurie dirba mūsų darbą ir taip pat kurti toliau Europos istoriją, puoselėti jos vertybės. Mes ir toliau ieškosime pusiausvyros tarp taupumo, skaidrumo ir būtinų priemonių tam, kad būtų galima pasiekti mūsų E, tikslą užtikrinti geros kokybės teisės aktų prieimimą. Dėkuoju, kolega Howard. Dvi minutės. Pone pirmininkė, noriu padėkoti Vladimirui Mankai už atliktą darbą. Jis buvo pranešėjęs šiuo klausimu. Ir ačiū Vladimirai už tai, kad buvai puikus biudžeto komiteto kaimynas dviejus metus, kad buvai toks puikus Europos parlamento narys. E, kalbant apie šį pranešimą, 31 dalis yra labai svarbi. Ten kalbama apie akredituotus parlamento narių padėjėjus. Jie e, ilgus metus dirba. Rinkimų ciklas šių parlamento yra ilgas ir aš manau, kad šių žmonių situacija turi būti sprendžiama ir jų e, teisė į pensiją turi būti tiksliau apibriešta. Aš džiaugiuosi, kad ketinama imti šių klausimų. Visi žmonės norėtų dirbti laisvai, nebūti seksualiai persekiojami. Čia mes pasiekėme pažangos taip pat. Ir eurofobams norėčiau pasakyti štai, kad taip, čia brangu uh, užsimti tą veiklą, kurią užsimame, bet mes esame žmonių teisių atstovai. Mes vis dėlto kalbame apie 500 milijonų ES piliečių, juos visus jų kasdienį gyvenimą palies šis teisės aktai. Ir svarbiausių vertybių gynimas yra puikus dalykas. Ir jeigu po 5 eurus per metus kiekvienas pilietis ES negali skirti tiems dalykams, tai tuomet be abejo situacija labai sudėtinga. Tikiuosi, kad pažangos bus siekiama ir toliau ir mes kartu galėsime toliau kalbėti apie reformas, nes tas žmogus, kuris įgyvendins reformas ir bus tas, nuo kurio labai daug kas priklausys, bet prioritetus būtina susidėlioti teisingai. Tai yra esminis dalykas. Daugia kalbystė parlamente turi būti tvirtinta ir tęstis toliau. Europos parlamento prioritetas turėtų būti E, galimybių suteikimas Europos parlamento nariams kreiptis į visus savo kalbą. Tad aš nemanau, kad reikėtų atsisakyti vertimo ar atskirų jo dalių šiame parlamente. Tai būtų neteisinga. Tiesiog tą problemą reikia spręsti tinkamai ir mes turime turėti reikiamus finansus tai veiklai tęsti. Ir nesakyti, kad visos lėšos visose srityse turbūt nuolatos mažinamos. Neturėtume to toleruoti. Ačiū. Uh, Ačiū. Toliau ponas Deprė dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Nežiūrint e, mūsų pranešėjo pono Mankos darbo kokybės. Noriu pasidžiaugti tuo dokumentu ir šešėlinių pranešėjų darbo vis dėlto. E, neslėpsiu nustebimo dėl to, kas vyko biudžeto komitete ir biure. Žinoma, 18 milijonų eurų biudžeto komitetas sumažino e, generalinio sekretorius pradinį pasiūlymą, kuriam pritarė biuras. Manau, kad tas sumažinimas yra nepakankamas. Parlamento biudžeto didinimas atsižvelgiant į naujas išimtines aplinkybės, turėtų atitikti infliacijos lygį. Tačiau, kai matau, kad asignavimai atlyginimams darbuotojams e, auks 6 procentais kitais metais, aš savęs, aš svarstau, ar, ar aš nežinau, ar aš nesuprantu, kokia infliacijos, koks lygis, ar kažkas nuo mūsų slepiama. E, Kitas klausimas, kuris mane neramina, tai parlamento ketinimai e, imtis diplomatinės veiklos kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Indonezijoje ir Etijopijoje. E, yra valstybių narių ambasados ES šalių veikiančius tose šalise ir yra atstovybė išorės veiksmų tarnybos uh, atstovybės ir man tikrai sunku suprasti ir pateisinti tokius parlamento ketinimus. Aš nesu labai entuziastingai nusiteikęs prieš kolegą Manką ir e, noriu paminėti ir mini parlamentariumo e, mini parlamentaro e, projekto plėtimą visose valstybėse narėse. Manau, kad reikia veikiančio mechanizmo, kurio dėka informuotume piliečius apie Europos parlamento darbą ir apie tai, kokius prioritetus jis gina. Aš pasisakau už investicijas į žmonės, o ne į beto, betoną ar plytas. Investuokime į žurnalistus. Tai bus daug naudingiau siekiant e, veiklos įvairinimo. Ponas Tarant, vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip visad kalbėdamas komiteto vardu, aš visada pritariu tam, ką pasakė ponas Depri. Bet noriu pridurti dar vieną dalyką. Padėkojęs ponui Mankai už jo parengtą pranešimą, nes žinau, e, savo kailių patyriau, kaip sunku siekti kompromiso tarp biudžeto komiteto, parlamento biuro, frakcijų reikalavimų. Puikiai padirbėte, ponė Manka. Uh, Dar vienas klausimas. Tai daugiau darbo vietų politinėms frakcijoms. Būtent taip nutiko, kai aš buvau pranešėjęs šiuo klausimu. Frakcijo, politinėms frakcijom pasiūlėme 76 papildomas darbo vietas, tačiau per apsukrius manevrus frakcijoms pavyko pasiekti savo. Tačiau būtent tai ir, ir įpila ugnies į um, breksitierių ir visokių populistų ugnį. E, reiktų suvaldyti ir politinių frakcijų ir partijų apetitetus, nes kitaip e, neužtikrinsime visų parlamento e, narių reikalavimų, o veikiau įsime istoriją kaip labai vidutiniai, vidutiniškai pasirodę politikai. Toliau dėmesnės ponas A. Ačiū, ponė pirmininkė. Šios diskusijos tikrai man neturėtų rūpėti, atžvilgiant į Brexitą, bet dėje vienaip ar kitaip Junktinė karalystė atrodo e, mokės į ES biudžetą bent 2 milijardus eurų. Džiugu, kad 25-ame punkte siūloma nutraukti tą keliaujantį cirką iš Briuselio į Strasbūrą. Parlamentas nors ir balsuoja dėl to, vis dėlto kiekvienais metais tai vyksta ir pakeitimai neįvykdomi, nes parlamentas pats negali nuspręsti, kur jis posėdžiauja. Tuo ir skiriasi šis parlamentas ir, pavyzdžiui, bendruomenių rūmai, kaip buvo sakyti anksčiau. Bent jau